Good morning, colleagues. Welcome. Labas rytas, kolegos. Sveiki susirinkę. Vėl tikiuosi, kad gerai pailsėjote per atostogas. I know this is, the room's a little uh, different. Žinau, kad salė ne ta, prie kurios paprastai esame įpratę. Tai dabar, kaip pirmininkas, turėsiu labai jau sukinėti kaklą, kad visus matyčiau balsuojant. Ar galėtumėt patvirtinti darbo atverkę? Jei taip, galime tada tvirtinti ir protokolus. Tai yra mūsų Liepos 8-9 dienos protokolų tvirtinimas. Ar visi galite pritarti jiems? Ačiū. Toliau prioritetai dėl 2014 metų balsavimas. Aš žinau, ponė Duron nori labai trumpai vieną minutę pristatyti šį klausimą. Prašom. Ačiū pirmininkė, pora žodžių tik tai. Taip, terminai tikrai buvo labai trumpi šiam pranešimui, bet man atrodo visiems kartu dirbant, mm, kartu TRAM komitete tikrai sugebėjome puikiai padirbėti ir turime mm, dabar pakeitimus, kurie tikrai padės uh, kovoti su tarša, ypač kai eina kalba apie naftos įrenginius ir laivus. Ir toliau antras pakeitimas dėl geležinkelio stiprinimo, turint omeny ketvirtą paketą ir galiausiai turizmas Čia irgi yra nemažai pakeitimų, taip pat ir trečias kompromisas. Man atrodo, kad atliktas darbas leis be didesnių sunkumų suformuoti tvirtą bendrą poziciją dėl biudžeto, konkrečiai 2014 metų biudžeto skirto transportui, um, jūroms, geležinkeliui, turizmui, visą tai kaip ir apžvelgta. Ačiū. Ačiū. Ar būtų kokių klausimų? Ne, tai tuomet, e, jei sutiksite, iš karto pradėkime balsuoti. Visų pirma, pabandykime, kaip veikia sistema. Yeah, well that... Noriu priminti, kad jūs turite m, mm, tik taip savo vietoje mažus ekranėlius, nes bendro didelio ekrano neturime šioje salėje. Taigi pasitikrinkime. Balsuokime pasitikrinimui. Ar visi balsavote? Gerai. Balsuoti baigiame. Viskas veikia. Mm. Sutelpame į ribas, tai viskas gerai. Galime pradėti tada. 6, 6, 5, 1 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 6657 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 6633. Aš gal be tų šešetų sakysiu. 33. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 00. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 52. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 54. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 24. Kas už? kas prieš susilaiko atmesta. 55. kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 56. už, prieš susilaiko atmesta. 20. kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 03. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 04. Ir 34. Identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta kiti du atkrenta, tai 06 ir 29 identiški. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 07 kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 08 kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 16 kas už, prieš. Susilaiko Pasitikrinkime dėl 16 elektroniškai. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 14 už 20 prieš. Atmesta. 17 kas už. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 50. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Prašom dėl 25. Prašom balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Labai lygiai pasidalino balsai. 31. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 18 ir 23. Identiški. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 01. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Dabar pakeitimai nuomonės projektui. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Trečias. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Štuntas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 20. Atkrenta. Taip pat ir 21, 22, 23. Tai 24. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 25. Prašoma balsuoti dalimis. Pirmoji dalis iki E automobiliai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, išbraukimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Gal galime pasitikrinti elektroniškai 25 antrą dalis, prašom balsuoti. Everybody voted, vote is closed. And that's adopted. 18 už 16 prieš priimta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 29. Kas už? Kas prieš? Tik jūsų frakcija, man atrodo, užbalsuoja, bet jeigu norite pasitikrinti gerai, pasitikrinkime 29. Tikau, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30. Kas už, Kas prieš susilaiko priimta. 31. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 38. Toliau kas už? Kas prieš susilaiko priimta. Ir gale, galutinis balsavimas, prašom balsuoti elektroniškai. As everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme, 30 už 5 prieš, susilaikiusių nebuvo, taigi priimta. Sveikiname ponę Duran ir dėkojame jai. Next vote is on the follow up on the delegation of legislative. Toliau dėl. Bendras pranešimas, Bendras um, pranešimas pagal komitologijos procedūrą pradėsime nuo 11 pakeitimų. Už prieš susilaik pritarta devintasis pakeitimas, už prieš susilaikė pritarta pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 13 kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Pritarta 15 kas už, prieš susilaikė. Pritarta 18 kas už, prieš <clears throat> susilaikė. Pritarta galutinis balsavimas elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 31 už, 1 prieš 3 susilaikė, pritarta, sveikiname poną Alkadraujį ir poną, poną Dekun. Tiek buvo balsavimų. O, pona Kun. Kitas klausimas yra jūrų erdvės planavimas ir integruotų pakrančių zonų valdymas. Pristatysime pranešimo projektą, pranešė ponė Maisner, ją ir suteiksime žodį. Ačiū, Brainai, mėly kolegos. Žinau, kad jūrų erdvės planavimo politikos kontekste klausimai susijęs su geležinkeliu gali skambėti keistai, tačiau jie vis tik tai glaudžiai susiję, labai svarbus mūsų ateičiai, taigi noriu Jums juos trumpai pristatyti. ES pakrantės ilgis septynis kartus didesnis nei jungtinių valstijų ir ES teritoriniai vandenys yra didesni nei pati jos teritorija ir todėl e, juose vyksta daug įvairios veiklos, 90 procentų e, laivybos, e, prekybos laivais vyksta jūroje, ne, ne upėmis, bet jūrų keliais, taip pat vis daugiau atviroje jūroje įrengiama naftos dujų gavybos grėžinių Taip pat reikia paminėti įvairias e, jėgainės, kurios statomos, e, tiesiamus kabelius, išgaunamas naudingas iškasenas ir ateityje daugiau dėmesio reikia skirti pot, potvinių atoslūgių, bangų energijai, taip pat e, iš jūros bus daugiau gaunama įvairių, išgaunama daugiau medžiagų naudojimų medicinoje, kos, kosmetologijos pramonė ir taip toliau. Todėl reikia šiai temai skirti dėmesio. Daugiau jau 2007-aisiais ES pradėjo kurti jūrų erdvės integruotą pakrančių valdymo politiką, todėl e, buvo pradėti, pradėti koordinuoti e, veiksmai e, tiek jūrų baseinuose, Baltijos viduržėmio, šiaurės jūros, taip pat e, pradėta galvoti apie bendradarbiavimą ne tik ES viduje, tačiau ir su trečiosiomis šalėmis. Nuo 2007 buvo pradėta galvoti apie darbų pasidalymą atskirose e, jūros e, regionuose ir zonose, apie jų valdymą, Jau per pastaruosius keturis metus būtent šiai sryčiai skirime daug dėmesio. Dešimtaisiais aš parengiau pranešimą dėl integruotos jūrų politikos, kolega Komotsakos parengė pranešimą dėl teisėjo, kurios susijusios su, su jūrų zonų valdymu. Buvo taip pat e, atidaryta atitinkama finansinė sąskaita, nu, kad šie pranešimai ir pasiūlymai būtų, juos galima įgyvendinti. E, Spirastanelis parengė nesnį pranešimą dėl mėlynojo augimo. Ir šis augimas taip pat yra sudėdamoji strategijos Europa 2020 dalis ir mes puikiai žinome, kad pasitelkiant E, milinasios biotehnologijos, offshorinė energetika, e, ekonominė įtaka e, jūrų zonų valdymo yra didžiulė, netgi galima kalbėti apie 50 procentų bendro vidaus produkto. <clears throat> Ir dabar kalba eina apie integruotas pakrančių valdymo zonas, tai yra praktiškai apie jūros pasidalymą, salė yra pakankamai triukšminga, tačiau aš vis tiek tęsiu savo pristatymą ir čia kalba eina apie tris lygmenis, ne tik apie e, jūrų paviršių, tačiau taip pat ir apie jūros gelmes ir savo pakeitimuose aš atkreipiu į tai atitinkamą dėmesį, pavyzdžiui, kalbėdama apie tai, kad uh, statant įvairius įrenginius atviroje jūroje reikia derinti veiksmus su akvakultūros aspektais, su atliekų tvarkymu ir taip toliau. Šis pranešimas pakankamai vėlai buvo parengtas, aš norėjau, kad jis būtų greičiau parengtas, tačiau na, geriau vėliau negu niekada. Aš e, tam tikrų pakeitimų pasiūliau, kurie buvo reikalingi. Tai manau, kad mums reikia viską reglamentuoti europiniu kontekstu, kadangi jūra nesibaigia ties valstybių sienomis ir mes pasiūlėme parengti pagrindų direktyvą ir joje siūloma nekeisti tos tvarkos, kuri yra pasiteisinusi jūrų erdvės planavimo srityje, pavyzdžiui, Vokietijoje ir viename regione, e, pakrantės regione yra veikiantis draustinis, tačiau viskas yra sutvarkyta taip, kad galima vykdyti ir laivybą, ir žvejybą, ir atviroje jūroje statyti įvairius e, gamtinių išteklių gavybos įrenginius. Ir komisija savo pasiūlyme dabar ragina visas valstybės narės parengti jūrų erdvės e, planavimo ir integruotų pakrančių zonų, zonų valdymo strategijas pagal atitinkamus kriterijus ir ta integruotas pakrančių zonų valdymas gali būti integruotas į jūrų erdvės planavimą tam, kad valstybės narės, kurios tvarkosi netinkamai, galėtų pasitaisyti ir tai yra tas esminis pakeitimas, kuris yra teikiamas, taip pat kitas svarbus pakeitimas susijęs su valstybėmis, kurių yra iš 28, 5 neturinčio, neturinčios pakrančių zonos, pavyzdžiui, Austrija, tai jeigu Austrija neturi pakrančių zonos, tai galbūt jai nereikia renkti jūrų erdvės planavimo strategijos kitoms valstybėms, manau, yra taikytinas tas pas principas Ir jeigu iš jų būtų reikalaujama tokių dalykų, tai tikrai nepadidintų ES populiarumo jų piliečių tarpe. Penktajame punkte, kuriame išvardinama viskas, ką turėtų apimti jūrų erdvės planavimas, tai reikėtų įtraukti tiek gamtinių išteklių gavybą, tiek turizmą ir kadangi anksčiau šių dviejų sričių ten nebuvo, aš pasiūlęs papildomai įtraukti. Taip pat aš siūlau nenustatyti to baigtinio sąrašo sričių, e, kurios turėtų būti įtrauktos į valstybių rengiamas ataskaitas ir strategijas. Valstybės narės pačios turėtų turėti galimybę e, tą sąrašą nustatyti. Taip pat penktame punkte kalbama apie jūrų e, transportą, apie laivybą, susidaro įspūdis pagal pirminį pasiūlymą, kad Bruselis jau čia norėtų nustatinėti laivybos maršrutus, taip iš tikrųjų nėra. E, ir laiko prasme šis pasiūlymas yra pakankamai plačių užmojų ir nustatytas terminas, manau, kad nėra pakankamas valstybėms narėms, taip pat reikia atsižvelgti į valstybių narių atitinkamus įgaliojimus, e, nepažeisti subsidiarumo principo, e, nes e, e, dėl jūrų erdvės planavimo tikrai reikėtų labiau derinti veiksmus tarp komisijos ir e, valstybių narių, o dabar jau iš anksto nekantrilauju kolegų pastabų ir dėkoju šešėlėms pranešėjams už pasikeitimą nuomonėmis. Ponas Kūn. E, LP vardu. Ačiū pirmininkui, ačiū Gezinai Maisner, jie labai puikiai atliko savo darbą. Jau nuo birželio mėnesio pranešimo projektas yra paskelbtas internete. Ir e, su skirų regionų vyriausybėmis mes jau svarstėme šį projektą, jie įvertina teigiamai, e, kalbant apie E, jūrų erdvės, jūrų pakrančių zonų valdymą ir naudojimą būtina derinti veiksmus tarpusavyje, kadangi pavyzdžiui laivyba jau vyksta tarp valstybinių mastų, taip pat kai kur ir gamtiniai ištekliai yra išgaunami. E, taip pat e, Gezinė Maisner jau minėjo, kad nereikėtų komplikuoti situacijos ir nekeisti jau patvirtinto, su, suplanuotų jūrų erdvių, ypač reikia susitarti dėl mm, įvairių energotekių. Mm, elektros kabelių ir tikrai reikia susitarti tarpusavyje dėl bendrų veiksmų Šiaurės Baltijos jūroje, Viduržėmio jūroje, kurioje, kuriuose jau e, dabar veikia atitinkami koridoriai skirti dujotekiams, elektros kabeliams, taip pat kalbant apie turistinį jūrų erdvių arba pakrančio zonų naudojimą bei e, būtinybę aiškiai apibrėžti ir įtraukti į šį pasiūlymą žvejybos zonas. Aplinkosaugai daugelės ryčių yra teikiama pirmenybė, tačiau turime e, taip pat elgtis apdairiai, kad nekiltų didelio masto konfliktinių situacijų, suprantama, jau e, egzistuojantiems draustinėms būtina E, palikti galiojančias apsaugos normas ar pagal Natūra 2000 ar pagal kitas programas. Aišku, mums reikalingas ekonomikos augimas Europoje, Gezinė Maisner apie tai minėjo, todėl mes turime, nešvaistydami išteklių, pasinaudoti e, jūrų erdvėmis e, siekdami ekonomikos augimo noriu pabrėžti, kad mums nereikia kurti papildomo planavimo ligmens Europos Sąjungoje susijusios su tam tikru panaudojimu jūrų erdvių ekonominiais aspektais. Šio biurokratinio papildomo ligmens įvesti mes nenorime, o šiaip gezinai noriu padėkoti už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad pakeitimus, pakeitimus galima teikti iki kitos savaitės antradienio, jeigu neklystu. Ačiū. Socialistų vardu ponas e, Denaris. Ačiū pirmininkė. Reiktų pabrėžti, kad ši iniciatyva nėra tai, apie ką svajo ES institucijos. Tiesiog tai yra realūs poreikiai, apie kuriuos yra kalbama ir daugeliu atveju daugelis Europos regionų negali patys vieni planuoti tokių dalykų, nes tai yra dažnai tarp valstybiniai reikalai. Dėl to mums reikalinga bendra pozicija, bendra politika apie Europos jūrų, jūras ir pakrantės. Jūrų erdvės planavimo galimybės yra didžiulės ir mes jomis nepasinaudosime, jeigu nebus tinkamas e, jūrų erdvės planavimas. Labai svarbus dalykas, kuris čia išryškėja. Tai, kas vyksta su jūro erdvės planavimo iniciatyvomis ir integruoto pakrančių zonų valdymu. Kai kurios valstybės narės ir regionai jau pradėjo plėtoti tuos dalykus. Na ir pažvelgus matome, kad pagrindų direktyva ir politinės tu, tu, po, direktyva yra ir pakanka ir politinės valios. Visų regionų valstybės narės yra linkusios čia išskirti savus prioritetus tam, kad e, juos apvienijus būtų galima parengti integruotą strategiją. Dar vienas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, yra tai, kad jeigu mes nereguliuosime tos ekonominės veiklos, kuri plėtojama pakrantėse ir pakrančių regionuose, tuomet negalėsime išspręsti paties svarbiausio klausimo, tai yra jūrų erdvės, jūrų aplinkos kokybė. Norėčiau pasveikinti ponę Maisner, parengus, parengus labai aišku išsamų pranešimą ir aš manau, kad jame yra pateikiamos apibrėžtys, yra užpildomos e, anksčiau buvusios spragos, tačiau penktasis straipsnis, kur kalbam apie tikslus, čia pranešėja kalba apie įvairialypį jūro aplinkos panaudojimą. Ir tai labai jautrus klausimas, kadangi turime pasiremti dinamiškų požiūrių į jūrų erdvės planavimą, ekonominę veiklą ir kitas veiklas. Šeštame punkte kalbama apie planavimo lankstumą, kas irgi yra labai svarbu. Tai yra labai svarbus principas, kuris turi būti integruojamas į erdvės planavimą, kadangi yra ekolo, ekologinių, ekonominių aspektų. Ir tai yra tas rytis, kurią, kurią reikia pasirūpinti jūro erdvės planavimo strategijoje. Taigi, man primtinos yra šios e, apibrieštys, na, o jūrų planų parengimo planai, ji tikrai realistiškai siūlo ketverių metų laikotarpį, per kurį valstybės narės privalo prisitaikyti prie strategijos reikalavimų. ES valstybės narės dirbdamos iš vien ir atsižvelgdamos į tai, kad tai bus ilgas, nelengvas, ilgai trunkantis darbas, kartais prireiks daugiau nei ketverių metų. Reikalingas taip pat bendradarbiavimas tarp kaiminių valstybių narių, kalbant ypatingai apie tarp valstybinių regionų valdymą tam, kad būtų parengta bendra jūrų vizija. Ir pranešėja nori, kad būtų užtikrinamas nuoseklumas ir veiksmų derinimas. Tas yra labai svarbu, tam, kad valstybės narės galėtų dirbti kartu iš vien ir apibrieštų savas darbo sąlygas ir galėtų veiksmingai ir efektyviai dirbti su Europos komisija. Na ir keletas e, papildymų, kuriuos norėčiau pasiūlyti dėl viešos prieigos prie jūros klausimo, kur kalbama apie tikslus, penktame straipsnėje ir devintame straipsnėje, kur kalbama apie jūrų erdvės planavimo direktyvą. Čia aš pasiūlysiu pakeitimų dėl šių punktų. Tačiau ačiū pirmininkė ir sveikinu dar kartą mūsų pranešėją. Ir tikiuosi, kad toliau kartu sėkmingai dirbsime. Ačiū. Dėkoju žaliųjų vardų ponas Tayloras. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums, ponė Maisner. Aš manau, kad bendrai tai yra iš ties geras pranešimas. Gerai atliktas darbas. Keletas dalykų, kuriuos norėčiau paminėti, kur galbūt pranešimas galėtų daugiau apie tai užsiminti, tai yra tvaraus turizmo vaidmuo kalbant apie žalę aplinką, e, kalbant apie jūrų aplinką, ar taip pat klimato kaitos poveikis, nes tai turi didžiulį poveikį pakrančių regionams ir vandens kokybei ir nereikia pamiršti ir šio veiksnio. Taigi aš žinau, kad tie <clears throat> du elementai turi būti plačiau aptariami. Dar viena rūpimas rytis yra tai, <clears throat> kai kalbame apie mėlyną augimą. Mėlyną arba tvarų vystimasi. Pranešime reikia paaiškinti, kad sveika jūrų aplinka nėra elementas, kurį reikia kažkaip e, įtraukti, integruoti į tą bendrą kitų elementų visumą. Tai būtent yra tas rytis, kuri leidžia užtikrinti tvarų vystimasi. Jeigu nuvertinsime jūrų aplinką. Nužudysime tą auksinę, tą žąsį, kuri deda auksinius e, kiaušinius. Taigi reikia pasirūpinti, kad jūro aplinka būtų apsaugota. Būtent tam reikalingas geras erdvės planavimas ir integruotas pakrančių valdymas, pakrančių zonų valdymas. Tai leistų sukurti strategi politikos strategijas, bet mes taip pat turime pasirūpinti, kad nesunaikintumėme to turto, kurį reikia stiprinti ir kurti. Taigi aš laukiu tolesnių diskusijų ir mes siūlysime šiek tiek pakeitimų, bet kol kas viskas klostosi sėkmingai. Ačiū. Pone Foster ECR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Maisner. Piteris Vandalinas negalėjo šiandien atvykti į posėdį, taigi aš perskaitysiu jo mintis, kelias pastabas. Jis nori padėkoti poniai Maisner, atlikus e, puikų darbą. Ji, jis e, kelia tam tikrų problemų dėl komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo, jis taip pat kelia klausimų dėl atitinkamų straipsnių, kur kalbama apie pakrančių zonų valdymą, jis mano, kad tas straipsnis turi būti silpnesnis. Ir jis taip pat džiaugiasi, kad pranešėjos pozicija yra kur kas geresnė nei komisijos. Norėčiau pakomentuoti tuos e, kelis dalykus. Aš esu iš to šal, šalies, kur yra sala ir pas mus vandens gal yra daugiau nei bet kur kitur. Taigi, <clears throat> kalbant apie Junktinės karalystės poziciją, mes manome, kad valstybės narės bet kuriuo atveju su bet kokia pakrančių linija, pakrančių zona jau turi savo atitinkamą planavimo ir dvies planavimo strategiją. Ir bent jau mes, Junktinėje karalystėje, tikrai tokią strategiją turime. Ta strategija tvirtina Britanijos parlamentas. Taigi jau egzistuoja taisyklių, reglamentų, kurie yra priimti per Britanijos parlamentinę sistemą. Aš manau, kad tas pats pasakytina būtų ir apie kitus kolegas. Taigi mums čia štai kokiu problemu kyla. Esmė ne ta, kad reiktų planuoti kad šalis turėtų pasirūpinti, jog būtų tokia strategija parengta. Problema ta, kad kai kurios valstybės narės panašų planų neturi ir iš vis nieko nedaro šioje srityje, taigi mes manome, kad tai yra perdėm preskriptyvaus pobūdžio siūlymas. Mums kažkokie tai pagrindai būtų primtini, tačiau nemanome, kad reikia priimti teisės aktų šioje srityje, nes sritis per plati ir per, per, per dėm sudėtinga. Dėl to mes pasiūlytumėme, kad komisija vietoj to, kad siūlytų tokios plačias gairias, kreiptųsi tas valstybės narės, kur tokios politikos ir apskritai planavimo nėra. Išsiaiškintų, ką jos daro tuo klausimu, nes mes būtent tai tikrai nenorime dubliuoti to darbo ir uždėti naujus sluoksnius šalia jau egzistuojančių taisyklių. Pas mus planavimo taisyklės yra labai išsamios, tikrai jungtinėje karalystėje jos jau egzistuoja ir manau, kad kitose valstybės narėse situacija galbūt yra tokia pati. Taigi yra problemų dėl to, kad valstybės narės galėtų priimti sprendimus pačios šiais klausimais ir mums ne, nekyla problemų dėl stipraus, gero bendradarbiavimo. Taigi, šalia to, kas buvo pasakyta, pon, ponė pirminkė, ponė Maisner tikrai padarė daug, ėmėsi daug pastangų, kad subalansuotų pasiūlymą. Ir kitą kartą, kai posėdžiausime, aš norėčiau, kad komisija grįžtų pas mus į posėdį ir pasakytų tiksliai, kurios valstybės, kiek jų yra, kurios turi tinkamas procedūras ir taip pat tos, kurios dėja jų neturi. Bent jau konkrečiai gal neįvardinant jų, bet pateikiant skaičių valstybių, kurios nieko nėra padariusios šioje srityje. Taigi aš manau, kad e, viskas čia yra aišku. E, mums neramu dėl tam tikrų straipsnių, bet bendrai tokia būtų ECR frakcijos pozicija. Ir ačiū dar kartą, poniai Maisner. Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad ponas Imprasas yra šešėlinis pranešėjas. Pone Količiev, ar norite kažką pasakyti? Guoja vardu, ar ne? Maiklas, e, ponas Kameris. Štai padėkoju pranešėjai, savaime suprantama. Puiku, kai mes turime Europos jūrų erdvių planavimo politiką, tačiau vertinamas padėtis savo šalyje ir, ir ką tik sužinau, kad visoms ES valstybėms tai yra taiky, taikytina, tai netgi valstybėse narėse įgaliojimai nėra vienodai paskirstyti. E, Vokietijoje už atskiras sritis yra reikali, atsakingos atskiros ministerijos, pavyzdžiui, už, už žuvininkystę, žemės ūkio ministeriją, už kontrabandą jūrinę, su jie kovoja vidaus reikalų ministerija, taip pat mm, e, atitinkamos ministerijos atitinkamais lygiais už atitinkamas rytis yra atsakingos mm, Vokietijos federalinės žemės ir Vokietijoje jau 30 metų diskutuojama apie bendrą jūrų erdvių mm, politiką. Ir Dabar žengiamas pirmasis žingsnis raginant valstybės koordinuoti savo jūrų politiką tam, kad nereikėtų tiek daug beprasmių išlaidų. Ir jeigu mes e, sugebėtume šios veiksmus koordinuoti 23 valstybėse narėse, kurios e, turi pakrančių zonas, tai žengtume didelį žingsnį į priekį. E, Europos Sąjungos bendradarbiavimo procese, tačiau Aš vis tik tai nors ir esu optimistas, nemanau, kad dar mūsų gyvenimo laikotarpiu to pasieksime, pirmininkas. Man atrodo, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Aš gal pats tada keli žodžius pridursiu, norėčiau padėkoti pranešėjai. Na, žvelgiant į šį pranešimą, man tampa aišku, kad yra šiaurės ir pietų pasidalimas ES, šiaurinės šalys. Bent jau pradeda žengti tuo keliu ir bando plan, užtikrinti jūrų planavimą ir pakrančių zonų planavimą. Ir yra pietinės valstybės, kurios net nėra pradėjusios tą daryti. Taigi pranešimas labai savalaikis ir reikalingas. Aš atsižvelgiu tai, ką sakė Maiklas. Tai yra aktualu, ką jis pasakė. Pažvelgus į pakrančių zonų valdymą, pakrantės, matome, kad uh, jas valdo įvairios ministerijos įvairiose valstybėse narėse ir dėl to nėra bendros mąstysenos net pačioje valstybėje narėje. Mano valstybėje narėje yra agentūra, kuri e, rūpinasi pakrančių valdymu, bet ne, ne, vis, ne visose valstybėse narėse taip yra. Taigi tai yra aktuolus pastebėjimas ir taip pat manau, kad teigimas, kad per trejus metus po susitarimo viskas jau bus sutvarkyta, yra labai ambicingas siekis, jau taip švelniai tariant. Ir netgi gesino siūlomi ketveri metai, galbūt būtų atspirties taškas. Irgi pakankamai ambicingas terminas, taigi čia matyt reiks dar pasižiūrėti. Mm, šiek tiek nesutinku su tomis valstybėmis narėmis, kurios sako, Parenkime pakrančių zonų erdvės planavimo planus, integruotus planus, tačiau neįtraukime žemės, nes tai jau yra planavimas. Taigi, kaip gali būti pakrantės valdymo planas, neįtraukiant pakrantės? Man visiškai čia nėra prasminga. ten, kur jūra jau pasiekė pakrantę, sakoma, čia jau pakrantės valdymo pabaiga. O jau toliau paplūdimio jau ne, jau į planą nepatenka. Taigi ne, nepritariu toms valstybėms narėms, kurios taip mano. Aš manau, kad Tai yra labai svarbu ir ponia Foster minėjo Jungtinę karalystę kaip salą, kur daug pakrančių zonų tiesa, uh, Ir kalbant regioninių, apie regioninį lygmenį pas mus, pakrantės zonos turi būti apsaugomos pagal aplinkosaugos reikalavimus ir panašiai. Dėl to aš tikrai labai domiuosi šiuo pranešimu gesina, bet tai tikrai puikus atspirties taškas ir puikus pranešimas ir suprantu, kad reiks čia rimtai pasidėrėti, ypač su taryba. Uh, ir pirminė pozicija turi būti labai tvirta mūsų. Ir ačiū. MAR generalinio direktorato atstovė ponia Montezi. Ar tiesa? Prašau, ponia Montezi. Gal pirmiausia pasakykite, kodėl jūsų manimo per trejus metus tą galima padaryti, nes panašu, kad e, kažin ar taip yra. Ačiū, aš apie tai nepasisakinėsiu. Uh, Bet pirmiausia, norėčiau pa, pa, pasveikinti ponę Maisner atlikus tikrai sunkų darbą, parengus šį pranešimą per tokį trumpą laiką. Komiš, komisija sveikina pranešimą, kurį pasiūlė pranešėja, kur pritarėme komisijos ketinimams ir požiūriui. Pranešime taip pat yra ir kitų įdomių, naudingų pasiūlymų dėl teisėkros proceso. Ir mes e, labai džiaugiamės tokiamis pastangomis. Bendrai galime pritarti ketinimui ir e, pakeitimui, kuris buvo pasiūlytas. Dabar kalbant apie konkrečius dalykus. Diskusijose buvo minėta, kad labai svarbu užtikrinti lankstumą. Žinoma, komisija pritarė, kad e, lankstumas turi būti paliekamas e, valstybių bems narėms. Ir valstybės narės prisima visapusišką atsakomybę už planų turinį, už strategijų turinį per visą šį procesą. Yra pasiūlymų dėl apibrėžčių ir siūlymas numatyti papildomų apibrėžčių dėl jūrų erdvės planavimo ar integruoto pakrančių zonų valdymo labai naudingas. Turiu pasakyti, kad pritarėme, jog valstybės narės yra pačios atsakingos už e, planų ir strategijų turinį, dar kartą tai akcentuoju. Ir dar kartą akcentuoju, kad e, tikrai nėra jokios taisyklės, pagal kurią ES turi makro lygmenių planuoti, užtikrinti jūrų, jūrų erdvės planavimą ir integruotų pakrančių zonų valdymą. Mes 12, 12 konsultuojamojo dalyje apie tai užsimename ir aš pasinaudodama progą dar kartą tai pabrėžiu, atsižvelgdama į išsakytas pastabas. Integruotų pakrančių zonų valdymas e, to įtraukimas į direktyvą. Mes atsižvelgsime į ponios Maisner e, pasiūlytą pakeitimą, tačiau vis tiek laikomės nuomonės, kad aiškios nuostatos dėl integruotų pakrančių zonų valdymo proceso, pavyzdžiui, reikalavimas parengti strategiją, tai būtų mums primtinesnis variantas ir mes nesisakome minties dėl to, kad galbūt reikalinga palikti veiklos sąrašą ir e, naud, paskirčių sąrašą, bet e, dėkojame už pastangas e, rengiant pakeitimą, ieškant sprendimo tose diskusijose dėl integruotų pakrančių zonų valdymo. Dar vienas esminis pasiūlymo elementas, žinoma, yra integruotas požiūris ir jūrų ir sausumos interak... sąveika. Koordinavimas tarp jūrų erdvės planavimo ir integruotų parančių zonų valdymo. Ir mes džiaugiamės, kad e, pakeitimais e, tas ryšys, ta sąveika buvo sustiprinta 8 straipsnio pakeitimuose. Ir taip pat kitais pakeitimais nėra bandoma sumažinti tos sąsajos tarp jūrų ir sausumos ir bandoma derinti, koordinuoti šias abis rytis. Ir dar vienas pasiūlymo aspektas yra tarp valstybinis bendradarbiavimas. Tarp valstybinis bendradarbiavimas mūsų vertinimu yra būtinai šanksnė sąlyga siekiant augimo ir jūrų baseino ekologiškos būklės tvirtai esame įsitikinę, kad bendradarbiavimas yra labai svarbu, ne vien tik tai konsultacijos svarbios, Mes pritarėme pasiūlymui sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir ne vien tik tai konsultuoti su suinteresuotais asmenimis, bet taip pat ir bendradarbiauti valstybių narių tarpe e, atitinkamos suinteresuotos e, institucijos, jų bendri veiksmai ir bendradarbiavimas yra labai svarbu. Ponios Foster pastabos. Aš Norėčiau pasinaudoti galimybę ir dar kartą pakartoti, kad savo pasiūlymų mes neketinome kurti dubl dubliavimo. Mūsų manimo ketvirtame straipsnėje yra aiškiai sakoma, kad norint renkti jūrų specialiuosius planus ir integruotų pakrančių zonų strategijas, valstybė narė pritaiko tuos mechanizmus, kurios jau egzistuoja. Pavyzdžiui, jeigu valstybė narėje jau yra priimti įstatymai, čia mes neketiname keisti tų įstatymų, kurie jau veikia, bet tiesiog juos integruoti. Taigi tikrai mes neketiname dubliuoti to, kas jau egzistuoja, e, tose valstybės narėse, kur jau veikia tokios sistemos. Ir pabaigai dar Mes labai pozityviai nusiteikę šio pranešimo atžvilgiu ir atsižvelgsime į pakeitimus ir gal paprašysime šiokių tokių paaiškinimų ir galbūt tam tikrų redakcinių pasiūlymų, bet mes labai e, palankiai nusiteikę jūsų pakeitimų atžvilgių ir norėčiau paraginti komitetą greitai renkti uh, diskusijas tam, kad galėtumėme tęsti dėrybą su taryba šiuo labai svarbiu klausimu. Tikimės, kad trilogo posėdžiai greitai prasidės ir tikimės, kad pasiūlymas bus patvirtintas dar iki kadencijos pabaigos. Dėkoju. Ačiū, ponia Maisner, ar norit kažką pridurti? Taip, kelis komentarus turėčiau Bendrai vertinant, reikia iš tiesų pripažinti, reaguojant į Braino Simpsono ir pono Kramerio mintis, būtų pageidautina, kad valstybės narės pačios susitartų dėl įgaliojimų bent jau savo vidėje. Vokietija iš tiesų yra pasaulio čempionė federalizmo srityje ir kartais tas federalizmas nėra naudingas, todėl reikia e, įsikišti Europai. Taip pat būtų gerai, kad valstybės narės pačios koordinuotų veiksmus dėl integruotos pakrančių zonų valdymo politikos, jūrų erdvės planavimo ir jau šešerius metus apie tai kalbama, keičiamasi nuomonėmis tarp valstybių narių, reikia paminėti. Šiaurės Baltijos jūros, viduržėme jūros strategijos, įvairių strategijų yra, yra ketinimų, mm, keistis gerą patirtimį, tačiau valstybės narės ne visuomet mielai tą daro, kai kurios šiaušiasi, nepritarė pasiūlymams europinių lygmenių viską tvarkyti ir koordinuoti ir apie tai reikia kalbėti. Taigi, pirmiausia, reikia paminėti, kad pagrindų direktyvoje šie aspektai būtų tvarkomi pakankamai e, lankščiai, e, e, raginant valstybės narės bendradarbiauti, planuojant jūrų erdves, nes jūros, kaip žinia, sienų neturi, laivai taip pat visur plaukai ir būtina nustatyti tam tikrą e, tvarką ir Jackie Foster noriu pasakyti, kad iš tiesų čia visiškai nesiūloma dubliuoti jau egzistuojančios tvarkos, nes kai kuriuose valstybėse yra viskas pakankamai neblogai sutvarkyta, Vokietijoje pavyzdžiui, Žemutinės Saksonijos. Žemėje sistema pakankamai veikiasi, su geriausiai susipažinusi įvairios gamtos apsaugos, apsauginės zonas draustiniai yra taip pat reglamentuojami, todėl siūloma kitoms valstybėms narėms, kuriuose šio planavimo nėra, elgtis panašiai, o nemažai dalyje valstybių dar tokios tvarkos nėra. Nors reikia paminėti, kad Šiaurės ir Baltijos jūros regione yra pasiekta didesnė pažanga nei kitose ES dalise, todėl manau, kad būtina žengti šį teisėkūros žingsnį, nustatant pakankamai uh, lankščią sistemą, kuri turi būti lankstinės, priešingų atveju nieko nepasieksime, nes valstybės narės nori išsaugoti savo galės mm, ir tik tai tokiu būdu galėsime pasiekti pažangos planuodami jūrų erdvės. Taip pat e, noriu e, mm, kolegai Taylor, Taylor pasakyti, kad e, pagrindinis principas, ypač jautrose jūrų zonose, yra būtinybė daugiau dėmesio skirti ekologiškumo aspektams, siekiant, kad laivyba taptų mažiau tarši, turime su jūrų saugos agentūra daugiau bendradarbiauti ir jūros išteklius turime naudoti tausiai tam, kad jie išliktų ir ateityje, nes priešingo atveju Ekonominės naudos iš to tikėtis negalime, taigi privalome teikti pakankamai dėmesio e, aplinkos apsaugos aspektams. Dėkuoju už komentarus. Ačiū, Geži, noriu tik priminti kolegoms, kad e, transporto komitetas e, yra pagrindinis rengia šį pranešimą, tačiau jis rengiamas pagal 49 darbo tvarkos taisyklės, bendrabiavimus aplinkosaugos komitete, pakeitimų teikimo terminas baigėsi Rugsėjo 10 vidurdienį balsuosime tikriausiai lapkričio 5 dieną, tačiau, kaip minėjau, rugsėjo 10 baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Aš nežinau, e, kada žuvininkystės ir aplinkos komitetai pateiks savo nuomonės, tačiau mums pakeitimų teikimo terminas yra rugsėjo 10. Ačiū kitas darbo tvarkės klausimas yra integruotas rinkinių pristatymų rinka Europos Sąjungoje ir Michel Dantan yra pranešėjas, taigi jam ir suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė. Elektroninės priekybos rinka labai plečiasi, sukuria daug darbo vietų ir nuolat auga. Tačiau negalime realiai kalbėti dar apie europinę rinką. Tik 9 procentai vartotojų ir 18 procentų priekybininkų turi galimybę pasinaudoti elektroninės priekybos paslaugomis per sieną Europoje. Taigi reikia gerinti tas paslaugas, kad realiai ta rinka veiktų 28 rinkose. E, ir e, prekių pristatymo kokybė yra labai svarbus elementas. E, jeigu yra blogai pristatoma siunta, kuomet kažkas įsigyja prekes per internetą, tai aišku, kad tai yra blogai, tai kenkia elektroniniai priekybai. Visų pirma, europinė rinka yra labai susiskaldžiusi pašto sektoriaus rytyje ir reikia užtikrinti gerą bendarbiavimą tarp įvairių jų tinklų. Tai yra labai svarbu, nes operatoriai konkuruoja ir ne visuomet gali bendarbiauti visais klausimais. Tačiau galime konstatuoti šiandien, kad pašto um, paslaugos, pašto sektoriai dar neturi to tarpusavio saveikumo, kurio norėtumėm. Ir tai keikia, aišku, kenkia, aišku, paslaugoms ir um, tame kontekste labai svarbu galvoti apie MVI tai yra pagrindinis e, ekonomikos ramsis, tai yra labai svarbus elementas elektroninės prekybos rytyje ir galvojant apie tai, kas yra bendrai daroma, tai yra tokių lyderių elektroninės prekybos pasaulyje, e, kurie teigia, teikdami paslaugas MVI labai aiškiai suteikia jiems galimybę dirbti savarankiškai, nepriklausomai. Taigi mums reikia labai tvirtos elektroninės prekybos rinkos ES, kad būtų galima išplėsti e, prekybininkų paslaugas paslaugas ir kad jos auktų. Labai svarbu galvoti apie siuntų ženklinimą, kodus ir atsekamumą. Tai pagerintų pašto paslaugų tarpusavio saveikumą, sumažintų pristatymo kainas e, Europos lygmenių. Sektoriaus veik, subjektai pareiškė, kad yra tikrai dirbama toje srityje tai, per EPS ir komisija taip pat seka šią situaciją. Turime ir ataskaitą apie tos ryties veiksmų gyvendinimą. Labai svarbu yra galvoti apie elektroninės priekybos siuntų pristatymo nuostatų gyvenimą per direktyvos peržiūrą. Aš manau, kad kol kas rinka dar nėra pakankamai subrendusi tam. Reikia kalbėti kalbėti apie menką konkuravimą per sieną ir galvoti reikia apie alternatyvius operatorius, ne vien tik tai istorinius pašto operatorius, kuriuos paprastai elektroninis priekybos subjektai gerai pažįsta. Reikia galvoti apie lengvesnį paslaugų teikimą, pavyzdžiui, per platformų sukūrimą, kad būtų galima įtraukti visus subjektus, kurie dirba pristatymo sektorėje. Na ir tai, kad yra teikiama tik tai nuomonė ir yra labai trumpas dokumentas, aš negalėjau visko su, sudėti atspindėti visą tai, kas yra siūloma ir per pakeitimus, um, ypač kai eina kalba apie pašto sektorių, apie konkurencijos tarnybas dirbančias valstybėse, valstybėse narėse. Aš manau, kad reikia sustiprinti jų bendradarbiavimą, ypač per um, Europos pašto paslaugų teikėjų operatorių grupės sukūrimą. Ir kai eina kalba apie tai, kokie terminai ir koks rentabilumas yra reikalavimas iš um, siuntų pervežėjų, tai reikia turėti omenyje. Ir trečias dalykas yra um, oro tarša kokia išlako sukūriamos pervežant siuntas. E, galiausiai klausimas, kas yra atsakingas už siuntos pristatymą, kai eina kalba apie pirkėją pasinaudojus elektroninės priekybos paslaugomis ir kai pašto paslaugos mm, veikia gerai ar negerai, kas yra pasirenkama, koks yra, ar tai yra sudaromas tiesioginis sudarimas tarp prie, prie, prekybininko ir pirkėjo, um, visa, visi tie elementai yra labai svarbus ir elektroninės uh, priekybos prekybininkas yra atsakingas už siuntos pristatymą iki pat pirkėjo ir labai svarbu todėl kalbėti apie siuntos atsakomumą per visą grandį. Kol kas tai yra dar nepatenkinamai um, užtikrinama ir uh, kartais klientai tiesiog yra pasimetę, nežino į ką kreiptis, kuomet siuntos pasimeta, kuomet yra kažkokių tai problemų ir aišku tai kenkia tiek pristatymo paslaugų kokybei, tiek e, garantijom, kad siunta bus pristatyta. Um, reikia man atrodo, taip pat atnaujinti ir informaciją dėl paslaugų teikimo internetu. Ir tie, kas, siekia ženkl... kas dirba ženklinimo srityje, turi užtikrinti, kad būtų visą tai padaryta, kad būtų aišku visoje Europos Sąjungoje, kad būtų atsiekamumas užtikramas ir geresnis siuntų pristatymas, kad vartotojas galėtų realiai atsekti, kur yra jo siunta ir kad jis galėtų atpažinti pagal paprastą e, ženklinimą, kas tai yra. Taigi, ponas ir ponai, labai svarbu kalbėti tiek apie siuntų pristatymo, tiek elektroninės priekybos subjektus, nes šiam sektoriui reikėtų geresnės konkurencijos, geresnio atsiekamumo ir geresnės atsakomybės visoje grandinėje. Tai, manau, tikrai būtų būtų labai naudinga, jeigu tai būtų užtikrinta. Labai svarbu yra gerai įgyveninti dabar egzistuojančius teisės aktus, kad e, elektroninės priekybos potencialas būtų panaudotas ES, nesumažėtų. Ir e, noriu pasakyti, kad IMCO e, iš esmės dokumento linijos tokios pačios kaip ir mano. Tai tiek. Ačiū, panai Danta, panas Elkadraujas, socialistų vardu. Monsieur le Président, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad ponė Bernadette Verniu, kuri yra mūsų šešėlinė pranešėja, negalėjo dalyvauti šiandien posėdėje, tai jį manęs paprašė ją pavaduoti. Žinoma, norėtume padėkoti pranešėjui, ponu Mišel Danton, kuris tikrai labai išsamei aptarė visus tos iššūkius, kurie kila šioje srityje, nežiūrint to, kad tikrai labai ribotas yra, riboto teksto apimtis, kadangi tai yra tik tai nuomonė. Reikia kalbėti apie pristatymo, siuntų pristatymo m, mm, paslaugas, garantijas, apie MVI dalyvavimą elektroninės priekybos srityje ir tai, kad reikia išaiškinti, kam kokia atsakomybė tenka. Čia trečias punktas yra. Uh, Mes pateikėme savo pakeitimų dėl business to business aspekto, kad būtų garantijos dėl siuntos pristatymo ir jeigu yra pirma siunta prarandama, kad būtų garantijos, kad būtų kita siunta prisakyta. Tai yra labai svarbios garantijos, pavyzdžiui, um, tokių paslaugų atveju kaip Amazonė, pavyzdžiui, kad tikrai būtų garantuotas visas pristatymas. Dabar dėl um, etikečių atsiekamumo, kad būtų tai bendrai visur padaryta, tai manau, galima būtų galvoti apie tokį požiūrį, kurio būtų atsižvelgta į visuotinės pašto paslaugas šioje srityje. Uh, Ir dabar mm, dėl informacijos apie taikomus tarifus, skaidrumo ir pateikiamumo, tai tikrai dar daug ką būtų galima padaryti. Būtų galima, pavyzdžiui, tipinių kontraktų centrą kažkokį susiformuoti kaip solvit, kažką tai tokio, kad būtų galima spręsti problemas ypač per sieną, nes tai yra ypač svarbu, e, kadangi šias rytėje dirbančių subjektų skaičius vis auga. Uh, Kalbant apie pašto paslaugų direktyvos peržiūrą, tai nėra būtina. Visų pirma, reikia galvoti apie pagilintą analizę. Visai nebūtina galbūt žengti į priekį. Gal reikėtų visų pirma panalizuoti situaciją, nes tikrai ar reikia dar labiau liberalizuoti kažką, tai jeigu tai neduos kokios tai naudos dabar teikiamų paslaugų kontekste. Na ir galiausiai mes šiek tiek apgailėsavome, kad socialiniai aspektai nebuvo paliesti. Mes galvojame, kad e, tikrai reikia jos paliesti, kadangi siuntų pristatymo sektorius yra toks sektorius, kur yra labai daug piknaudžiajama darbo teisių m, mm, srityje, kadangi dažnai sudaromos terminuotos sutartis, e, laikini kontraktai, kur nėra jokių darbo garantijų darbuotojams. Tai yra fiktyvios darbo sutartis iš tikrųjų. Taigi reikia atsižvelgti į tuos lausimus, kad nebūtų palankesnės sąlygos sukūriamos būtent tokiam elgesiui, reikia galvoti apie įmonės ir vartotojus. Ačiū. Thank you, Mrs. Meissner. Dėkoju, <clears throat> ponia Meissner. Ja, vielen Dank. Labai ačiū pirmininkai, taip pat ačiū pranešėjų už pristatytą parengtą nuomonę. Iš tiesų, mes čia tik tai savo nuomonę pareiškime, pagrindinis komitetas yra IMKO, tačiau ši tema yra pakankamai įdomi, susijusi su transporto sritimi ir visame pasaulyje šiuo metu labai svarbu sutvarkyti tokius dalykus. Mano kartos žmonės daugiau vis dar mm, perka įprastinėse parduotuvėse, tačiau mano duktė naudojasi elektroninės prekybos internetu paslaugomis pakankamai mm, dideliu mastu. Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, elektroninė prekyba mm, atlieka labai svarbu vaidmenį ir kuomet baiminamasi, kad Amazonė gali turėti įgauti tokią įtaką, kad artimiausia ateityje reikės Europoje knygynus uždaryti, tai manau, kad būtent dėl šių priežasčių reikėtų susitarti dėl visiems priimtinų bendrų taisyklių, ypač atsižvelgiant į tai, kad mažos vidutinės įmonės sugebėtų ir toliau išlikti šioje rinkoje, nes kyla nemaža e, grėsmė e, tokiais atvejais, kuomet užsakymas pristatomas nemokamai ir, ir jeigu jis pakeliui dinksta, tuomet kyla klausimas, kas turi atlyginti patirtą žalą. Ir e, kuomet e, reikia tas kompensacijas mokėti, tai atsižvelgiant tai, kad pristatymas ir nemokamas reikia taupyti kažkur kitur. Ir e, Amazon įmonėje jau yra kilę nemažai skandalų, pavyzdžiui, dėl blogų darbuotojų netinkamų darbo sąlygų. Mm, Taip pat reikia reglamentuoti ir klausimus susijusius ats, su atsakomybė, kuomet siunta yra apgadinama. Taigi e, mūsų nuomonė daugiausiai dėmesio skiriama e, pačiam pristatymui, transportavimui, e, tačiau aš manau, kad mes teiksime savo tinkamus pakeitimus ir ta nuomonė bus visiems priimtina. Uh, Eva Lichtenberger. Taigi aš manau, kad e, turėtume svarstyti šį klausimą nepamirždami Amazon įmonės ir e, pristatymų terminų. Aš pritariu kolegos Alkadraui mintims dėl socialinio aspekto, nes ypač po to, kas per pastarosius mėnesius išaiškėjo didžiųjų įmonių veikloje, neturėtų būti pamirštas, nes būtent šias rytyje daugiausiai mes susidurėme su socialiniu dempingu, su e, netinkamai apmokamu nedarmai apmokamų darbų, nes e, dabartinėje rinkos situacijoje, kuri beveik atitinka padėti transporto įmonių srityje, kurioje veikia kelios didžiosios įmonės ir bando vieną kitą, išstumti, vieną kitą išstumti iš rinkos, e, blogindama savo darbuotojų e, darbo sąlygas. Taigi čia jau reikia konstatuoti, kad rinkos struktūra e, šios rytė yra pakankamai e, neigiama, vertinant darbo sąlygų požiūrių. Todėl siuntų pristatymo mm, srityje būtina nustatyti tam tikras e, visiems privalomas taisyklės ir normas. Man tai būtų svarbiausias aspektas šią diskusiją. Kalbant apie kokybę, visuomet patiriama tokia problema, kad e, jeigu siunta nepristatoma, tai e, pirmiausiai galvojama ne apie tai, kad ji dingo e, kažkur pakeliui, o apie tai, kad pardavėjas yra sukčius ir kad jis tik tai pasiemė uh, pinigus, o ne išsiuntė žadėtas prekes. Ir būtent šiam aspektui reikėtų daugiau dėmesio skirti, patvirtinant atinkamas teisinės normas, autorizuotų interneto prekybininkų klausimas su šiomis diskusijomis taip pat susijęs ir E, šioje srityje taip pat galbūt nereikėtų vadovautis vien tik tai liberalizavimo principais. E, e, dėl vairavimo ir poilsio laiko vairuotojų čia prieš printer įmonės atveju reikėtų grįžti ir jo nepamiršti. Taip pat reikėtų atsižvelgti į principą, kad vežėjai neturėtų arba turėtų kuo mažiau teršti aplinką. Aišku, tai yra gražus principas, vertas dėmesio. Tačiau e, klausimas yra, ar teikiamais pasiūlymais mes šiuos tikslus galėsime e, pasiekti. Taigi manau, kad šiame pranešime būtent dėl minėtų priežasčių reikės atlikti tam tikrus pakeitimus. Ačiū, ponas Količiakas. Ačiū, pan pirmininkė. Kadangi su transporto komiteto narys turiu šiandien konstatuoti, kad nebuvo skrydžių iš Prahos, nes oro uoste tvyrojo e, rūkas, taigi pavėlavau dėl šios priežasties į posėdį, dabar apie pranešimo apie nuomonės projektą. E, interneto rinkoje, elektroninėje rinkoje veikiant šios mažos vidutinės įmonės turi turėti galimybę vadovautis aiškiomis bendromis taisyklėmis, nes rinka yra susiskaidžiusi ir liberalizavimas mums neduos jokios naudos. Mums būtų naudinga, jei susitartume dėl bendrų taisyklių, anksčiau apie tai jau kalbėjome, tačiau nepasiekėme jokių rezultatų. Pranešėja Nešėjas siūlo numatyti sertifikavimo procedūrą, tai yra vertas dėmesio pasiūlymas, tačiau kalbant apie smulkės siuntas, galbūt e, šie pasiūlymai nebūtų tokie svarbus, tačiau <clears throat> kalbant apie didelio masto siuntas, tokią galimybę reikėtų numatyti šią galilėjo sistemą kaip pavyzdį būtų galima paminėti. Tačiau elektroninė prekyba dažniausiai yra kalba eina apie nedidelius siuntinius. Kolegė Maisner kaip pavyzdį pateikė elektroninės prekybos apimtis jungtinėse valstijose, tačiau aš žinau daug pavyzdžių, kuomet elektroninė prekyba taip pat vykdoma ir su Kinija tarp ES ir su Kinija mes neturime jokių susitarimų, negalioja bendros taisyklės, tai yra jau mm, kita pasaulio dalis, e, tačiau e, stebėtinai turime konstatuoti, kad e, prekybiniai ryšiai elektroninė plotmė su Kinija yra pakankamai išvystyti. Man labiausiai rūpi siuntų pristatymo tarnybų darbuotojų darbo sąlygos. Esame patvirtinę direktyvas dėl vežėjų darbo ir polisio laiko, ar jų tinkamai laikomas yra kitas klausimas, tačiau didžiųjų pervežimo įmonių darbuotojų darbo sąlygos yra daugmaž priimtinos, tačiau vežėjai, kurių m, mm, transporto priemonės sveria iki 3,5 tonų, darbo sąlygos yra pasibaisėtinas. E, e, yra daug tokių vežėjų, kurie skersai išilgai Europą važinėja ir vairuotojai beveik 24 valandas per parą privalo dirbti e, ir jų sąlygos yra pasibaisėtinos ir man tikrai kelia nuostaba, kad iki šiol šioje srityje buvo ne, nelabai daug pasitaikė nelaimingų atsitikimų. Taigi daugumą sričių pritariu pranešėjui, ypač dėl to, kad būtina patvirtinti bent jau kažkokią bendrą tvarką ES mastu. Tačiau čia mes imamės e, srities, kuri yra pasaulinės svarbos, e, taip pat susijusi su Kinija, jungtimis valstybėmis, Bangladešu ir kitomis sritimis. Taigi šį lygmenį taip pat privalome atsižvelgti. Ačiū, ponė Stanilova. Jenom několik eh, málo... Pane Stanilova, <clears throat> ačiū, pane pirmininkė. Keli trumpi pastebėjimai. Norėčiau padėkoti nuomonės referentui, jis išskyrė daug svarbių dalykų ir pritariu tam, kad jis daug dėmesio skiria kokybei, kainoms ir skaidrumui, ypač kai kalba eina apie administracinius mokesčius. Sutinku, kad tai yra didžiulė problema ir nelengvas uždavinys smulkioms vidinėms įmonėms. Taip pat pritariu tam, ką jis sakė, dėl to, kad reikia nustatyti, kas yra už pristatymą atsakingas. Reikalingos atskiros apibrieštys apie tai, kas už ką konkrečiai yra atsakingas, elektroninės priekybos e, op veikėjas, operatorius, e, vartotojas, e, tiekėjas. Taip pat susiekamumas yra labai svarbu, juolab, kad rinka yra labai susiskaldžiusi. Ir yra žmonių, kurie nori, kad mes apgintumėme darbininkų interesus, taigi tai turėtų irgi atsispindėti Dar vienas dalykas yra efektyvumas, veiksmingumas, nes nenorime, kad važinėtų pustuščiai um, sunkvežimiai ir vilkikai. Ir taip pat prieinamumas e, nutolusiuose regionuose irgi labai svarbu. Ponas Pirkeris. E, Ačiū pirmininkė. Turėčiau kelias papildomas pastabas. Pirmiausiai norėčiau padėkoti nuomonės referentui. Tris pastabas išsakysiu. Pirmiausiai teigiamai vertinu tą aspektą, kad e, siekiama, e, jog e, elektroniniai prekeiviai prisimtų atsakomybę už teikimą informaciją, taip pat būtų užtikrintas siuntų atsakamumas, kad tame punkte kalbama apie tai, kad komisija turėtų nustatyti atitinkamą tvarką, šį pasiūlymą norėčiau papildyti, raginant komisiją imtis iniciatyvos et, e, e sintų gabenimo paslaugų operatoriai, kurie veikia ne tik ES, tačiau visame pasaulyje ir kad šios nuostatos būtų taikomos globaliniu mastu, panašiai kaip e, e, tvarka, kuri galioja siuntiniams, kurie gabenami oro transportu po, po visą pasaulį. Taigi, e, skrydžių bendrovėms yra taikomos čia atitinkamos taisyklės, iš, todėl šioje srityje būtų prasminga numatyti kažką panašaus, kalbant apie penktąjį punktą. Manau, kad pasirinkta formuluoti yra per daug bendro pobūdžio, ypač turint omenyje, kad tarp e, valstybinė konkurencija tarp paslaugų teikėjų yra nepakankamai e, išvystyta ar išsivyščiusi. Manau, kad reikėtų, e, kad formuluotė šiuo atveju naudojama būtų netokio bendro pobūdžio, tiek turėčiau pastabų, šiaip dėkuoju pranešėjai. Tai yra Ačiū. Ačiū, ponė Dantan, komisijos atstovų nėra ir susekti juos matyti nebus paprasta, matyt, kažkur tarptų krovinių pasimetė. Ar jūs norite pasakyti? Is that Mr. Delamot? Ponas Delamot? Ponas Delamot. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikite man žodį. Uh, Ypatingų kažkokių pastabų neturiu, tiesiog norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Dantan, dėl savo pasiūlymo kokybės, dėl jo pasiūlymo kokybės ir dėl to, kokius kokybiškus pasakymus pateikė kolegos. Taigi mes žengėme tą pačią linkmę, norėčiau pasidžiaugti, kad diskusijos, diskusijose matome pažangos, tai yra pirmas, pirma galimybė pasiteikti nuomonėmis ir laukime tolesnių diskusijų. Tiek, ponia pirmininkė. beveik iš dalies suradome tą krovinį. Ponas Dantanas, ta sumta. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau visiems padėkoti, kurie pasisakė. Ir pasakyti, kad visos diskusijos man atrodė tokios viena kitą papildančios. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris, kurį iškėlė vienas kolega. Mūsų komisija dažnai kalba apie miestų transporto problemas ir panašiai. Elektroninės priekybos plėtra keičia tiekimą mieste, pristatymą e, mieste, bet taip pat yra. E, tai vienodėlio sunkvežimio dabar miestuose matysime daug mažesnių krovininių automobilių. Taigi reikia išspręsti to paskutinio kilometro e, pristatymo klausimą, kažkaip centralizuoti siuntų pristatymą, nes priešingų atveju negalėsim jų kvepuoti savo miestuose. Okay. Well, I, I might be at all aš gal pritariu jums, gal nelabai pritariu jums, nes aš manau, kad pristatyti, pristatyti reikia nuo durų iki durų. Uh, Bet kuriuo atveju ačiū. Pakeitimų patikimo terminas rugsėjo 18 diena, 12 valanda. Tikimės balsuoti komitete lapkričio 5 dieną, o IMKO, man atrodo, balsuos 16 ar 17 gruodžio. Taigi rugsėjo 18-12 valanda ir balsavimas lapkričio 5. Dėkoju. Kitas darbo tvarkės punktas daugiametė, daugiametė Daugiausiai samsos finansavimas. Ponas Tayloras yra pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Kaip e, pranešėjas norėčiau padėkoti kolegoms už konstruktyvius pakeitimus, pritariant mano pranešimo projektui. Kai kurie tie pakeitimai dar labiau įtvirtino mano idėjas, tai buvo papildomi labai naudingi pasiūlymai. 20-21 pakeitimas. Dominiko man labai patiko. Dabar, kalbant apie plėtros politiką ir kaimynystės politiką, tai irgi reikia, aišku, įtrauk, įtraukti į pasiūlymą ir kad tai irgi suvaidins svarbu vaidmenį, kalbant apie jūrų baseinus Europos Sąjungoje. Bet bendrai, aš labai labai pasidžiaugiau, kai pamačiau, kad visi faktiškai kolegos pritarė mano nuomonė, kad EMSA turėtų būti užtikrinta e, ir gauti daugiau priemonių ir išteklių nei siūlo komisija. EMSA reikia pinigų, tai nėra koks tai ypatingas mokslas. Tai yra jūrų mokslas, taip. Taigi Europos jūrų saugumo agentūrai reikalingi pinigai, nes mes išplėtėme jos kompetencijos ribas pagal reglamentą 100-2013 metais. Tiesiog bandant užkirsti kelią laivų keliamai, keliamai taršai ir į, į naftos bei dujų renginių keliamai jūrų taršai. Taigi, laivų tarša, naftos dujų renginių keliama tarša, tuos dalykus dabar tvarko agentūra. Ir norint užtikrinti tvarius, tvarias paslaugas agentūrai, žinoma, kad reikalingas tinkamas biudžetas. Viskas labai paprasta. Panašu, kad nauji, taršo, nauji e, naftos ir dujų įrenginiai Viduržėmio jūros regione e, yra statomi ir naftos gavyba jūrose, taip pat e, dujų naftos įrenginių statymas e, jūrose reiškia, kad vis daugiau, vis didesnė bus taršos rizika ir vis daugiau valstybių narių stoja Europos Sąjungą. Taigi agentūrai reikia naujų laivų viduržėmio juodojoje jūrose, kurie yra reikalingi dabar, kai yra atrandami nauji naftos ir dujų ištekliai, tam, kad būtų išsaugomos paslaugos, kai yra uh, būdėjimo pagrindų dislokuojami laikai, laivai, kurie gali reaguoti į taršos situacijas, ypatingai viduržėmio jūros regione. Ir taip pat buvo e, pateikiamas pasiūlymas dėl navigacinio stebėjimo, e, bandant e, su, susekti piratinius laivus. Taip pat ir tokiu būdu būtų galima susekti ir naftos taršo šaltinius ir įtraukti ir kaiminę šalis į tuos veiksmus. Ekosoko komitetas pateikė savo pranešimą. Jame jie pritarė 179 balsais, vienas balsavo prieš, kad tie pinigai, kuriuos siūlo komisija, yra nepakankami. Komisija pasiūlė 160 milijonų eurų kitoje daugiametėje finansinėje programoje ir akivaizdu, kad to nepakanka, norint teikti tas naujas paslaugas, juolab, kad dabartinė besibaigianti finansinė perspektyva 154 milijonus eurų numatė. Taigi mes duodame jiems daugiau darbo, o lėšų neskiriame daugiau. Taigi pirminis ketinimas, kai buvo steigiama jūrų saugos tarnyba, e, tiesiog ji buvo sukurta po to, kai prestižas ir eurika nuskendo. Ir dabar mes bandome minim, minim, sumažinti tokias gaivalinės nelaimės, e, tokias žmogaus sukeltas nelaimės ir sumažinti jų poveikį. Ir aišku, dėl to agentūra turi būti tinkamai aprūpinta, kad galėtų siekti šių tikslų jeigu būtų numatomos didesnės lėšos, dėl to ir veiklos rezultatai būtų kur kas geresni ir kaštai būtų sutaupyti, kalbant apie galimas, galimus naftos išsileimus ar nelaimingus atitikimus ateityje. Taigi, aš detaliai pakeitimų nepristačiau, šešėlinių pranešėjų sustikimas yra numatytas Strasbūrė, trečiadienį po pietų. Ir ten yra gal kelios detalės, kurias reiks paaiškinti, bet netiek jų yra daug. Taigi aš manau, kad tai yra labai prasmingas, prasminga rekomendacija, tikiuosi, kad komitetas pritars jam. Dėkoju. Ačiū ponas Degrandės apie frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Šiandien e, nekyla klausimas, ar EMSA dirba gerai, ar blogai, ar uždaviniai yra tinkami jai patikėti. Tiesiog kalbame apie tai, ar yra prasmingas numatyti naujus uždavinius EMSai. Ir labai teisingai tai suformulavo ponas Tayloras. Dabar klausimas iškilo, kaip už tai sumokėsime. Jeigu šalia tų uždavinių numatysime tinkamą finansavimą, tuomet EMSA galės tinkamai atlikti savo darbą. Bet čia yra viena problema, netokia jau ir nereikšminga. Būtent. Vis bandoma apkarpyti išteklius. Teigiama, kad EMSOS finansavimas bus padidintas, tai yra sveikintinas dalykas šešėlinių pranešėjų susitikime mes turėsime realistiškai įvertinti, ko praktiškai galime pasiekti ir esu įsitikinęs, kad mums pavyks pasiekti susitari, prasmingo susitarimo. Tačiau be jokios abejonės ši, šie pakeitimai yra susijęs su konkrečiu tikslu. Mes konsultuojamoje dalyje kalbame apie tai, kad reikalinga, jog agentūra gautų daugiau išteklių ir norint, kad ji kad būtų, aišku, turime atsižvelgti ir ekonominį ES kontekstą. Nekalbame apie tai, kas gauna daugiau, kam skiriama daugiau, tiesiog bandome išlikti uh, realistiškais, nuo 154 iki 160 milijonų vadinamas finansavimas, tačiau žinoma, kad reikalingi tie papildomi ištekliai, pranešėjai siūlo 185,5 milijono eurų finansavimą, mano frakcija, kiti kolegos. Ponas Fleckensteinas mano, kad 190 gal būtų geriau. Aišku, viskas yra čia sudėtinga, tačiau svarbiausia laikytis realistiško požiūrio. Ir aš manau, kad mes turime paremti pranešėją, nes pranešėjas iš, ne iš dangaus išėmė šios skaičius. Jis juos pagrindžia ir jisai bando surasti tą minimalų, minimalę sumą, kurios pagalba agentūra galėtų tinkamai atlikti savo uždavinius. Taigi manome, kad tas skaičius yra pagristas ir reikia jam pritarti. Nors gal reiks realistiškiau atsižvelgti į situaciją, suprantat, ka, suprantat, kad kalba eina apie tai, jog išteklių yra tikrai mažai, tačiau yra įvairių kolegų pateikti pakeitimai, kurie, mano manimu, yra gan protingi, racionalūs ir tai neprieštarauja, jie neprieštarauja bendrai filosofijai, nes visi pritarėme tai analizai, kurią atlikome anksčiau kai buvo iškelta idėja, jog reikia reformuoti EMSOS reglamentą. Reglamentą, kuris buvo dar 2002 metais patvirtintas. Ir agentūrai numatėme naujų uždavinių. Tokiu būdu. Žinoma, yra pateikiamos ir naujos idėjos ir pranešėjai siūlymas skirtiems daugiau laivų. Ir taip pat kalbama ir apie Kanarų salas. Ispanijoje naftos dėja nėra, tačiau palei Kanarų salas tikėtina, kad galime rasti šiek tiek naftos ir tai gali būti aplinkosauginė prasme jautri zona. Taigi labai svarbu užpildyti tas žinių spragas ir laivai dirbtų būdėjimo režimu, tačiau įrengiant laivus, laivų rengimas irgi uh, kainuotų pinigus, žinoma. Taigi visi tie dalykai yra gan jautrus. Ir aš visiškai pasitikiu pranešėjų ir aš manau, jam vadovaujant mes kitą savaitę kažkaip galėsime jau surasti sprendimą. Bet aišku, turėsime mes matyti atižvelgti į realią taupimo situaciją. Ponas Laifrid, socialistų vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti, kad pavaduoju kolegą Fleckensteiną, kuris <clears throat> galbūt pasirinko mane ne pačiu geriausiu savo atstovu, kadangi nesu puikiai susipažinęs su svarstama tema, tačiau pamėginsiu kuo geriau pristatyti jo nuomonę. Pirmiausia, reikia kelti savo klausimą, ko mes čia siekime. Ar daugiau norime įgaliojimų, EMSAI suteikti ar daugiau atsakomybės ir jeigu Europos jūrų saugos agentūrai tuos įgaliojimus suteikėme ant popieriaus, tai yra viena, tačiau pasinaudoti šiais įgaliojimais reikalingos ir atitinkamos biudžetinės lėšos, o tai būtų jau kitas žingsnis ir šiuo metu kyla labai daug abejonių, kad skirtas, skirti biudžetiniai signavimai būtų pakankami siekiant vykdyti atitinkamus galiojimus, atlikti naujas patikėtas funkcijas, todėl reikėtų iš naujo pradėti dėrėtis dėl EMSOS biudžeto. Man susidaro įspūdis, kad šioje srityje Europos komisija nepakankamai atsižvelgia į uh, tam tikras finansinės aplinkybės, infliacija, į išlaidų padidėjimą kolega Fleckensteinas siūlo nuo 14 iki 20 metų skirti 190 milijonų eurų, tai yra daugiau nei siūlo komisija, tačiau šią sumą pasitelkus būtų galima e, rimtai kalbėti apie papildomų įgaliojimų vykdymą. Taip pat reikia paminėti, kad e, suteikiami įgaliojimai turėtų būti prasmingi ir nebūtų suteikiami vien tik tai e, suteikimo labui, kalbant apie mm, būtinybę e, pirkti arba nuomotis naujus laivus EMSai, kad galėtų vykdyti uh, atitinkamas funkcijas. Čia taip pat reikėtų pagalvoti, kokį kelią geriausiai pasirinkti. Aš manau, kad e, e, turime siekti bendromis pastangomis kompromiso ir bendrų tikslų, tačiau kompromiso siekis reiškia nuolaidas iš visų pusių. Pane Bilbao, liberalų vardu. Ačiū pirmininkė. Nenoriu kartoti jau kolegų išsakytų minčių. Pagrindinė problema svarstant šį pranešimą yra ta, kad e, turime kalbėti apie nepakankamą EMSOS finansavimą. Noriu pirmiausiai padėkoti pačiai agentūrai, jos personalui už gerai atliekamą darbą pranešėjų, dėkoju už parengtą pranešimą, kurio nuostatoms didžiąją dalimi pritariu. Mes patikėme kelis pakeitimus. Mums e, reikia pirmiausiai susitarti dėl naftos ir dujų gavybos platformų apibrėžimo. Reikia prisiminti tokias katastrofas kaip Erikos, e, prestiž tanklaivių po kurių kyla visiškas chaosas ir po šių įvykių mes nusprendėme imtis veiksmų ir numatyti galimybę reaguoti, suteikdami papildomus įgaliojimus EMSAI, tačiau šiuo metu gyvename krizės sąlygomis, yra taupomos biudžeto lėšos, todėl aš pateikiau atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, kuriuo siekiama skirti MC 285 milijonus eurų, kadangi suteikti papildomi įgaliojimai negalės būti vykdomi be atitinkamų, nebe atitinkamo finansavimo. Taip pat mes viename iš savo pakeitimų teigiame, kad finansiniai asignavimai negali būti teikiami be, jok, be jokio atskaitomumo. EMSA privalo pateikti ataskaitas apie tai, kaip išleidžiamos lėšos, tačiau iš tiesų kitą vertus negalime iš EMSOS reikalauti be biudžeto didinimo vykdyti papildomas funkcijas. Taigi turime pasvarstyti, koks turėtų būti tinkamas agentūros veiklos finansavimas, jie reikia pakankamai lėšų skirti, kad galėtų vykdyti naujas užduotis. Ir <clears throat> jeigu konstatuosime, kad skiriami asignavimai nėra pakankami arba nebus pakankami, turėsime pasvarstyti apie galimybę suderinti e, EPSAI pavedamas užduotis su jai skiriamų finansavimų. Toks turėtų būti svarbiausias e, klausimas, kurį turėtume spręsti pasitelkę agentūros valdymo ir organizacijos struktūras. Būtent šiam aspektui turėtume skirti šiuo metu daugiausia dėmesio, todėl pritariu prašėjo pasiūlymui, nes mūsų komitetas atsakingas už tai, kad darbai būtų atliekami ne tik nuosekliai ir E, realistiškai, tačiau taip pat ir e, tinkamai sąžiningai. Taigi, jeigu EMSai skiriamas naujas užduotis, turi būti skiriama ir papildomai lėšų. Pons Količek dabar. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě nejsem ze země, která by měla. Ačiū, pane pirmininkė. Nesu kilęs iš šalies turinčios didelę pakrantę, tačiau e, krančių zoną, tačiau puikiai žinau, kad dėl agentūros veiklos buvo kilę nemažai problemų. Jeigu norėtume tikroviškai vertinti šį klausimą, privalome žinoti, e, kokios yra kontroliuojamos jūrų erdvės apimtis, EPSOS kontroliuojamos. Taip pat turime žinoti, kokie yra siūlomi techniniai sprendimai vykdant stebėseną per palidovus. Puikiai žinau, kad pastaukus palidovus galima stebėti naftos kitų cheminių medžiagų e, išsileimą į jūrą. Kitų dispergentų. E, tai yra tikrai teigiamai vertinės dalykas, kuomet iš kosmoso galima stebėti įvairius įvykius pasaulyje, tačiau kalbant apie palidovų daromų nuotraukų vertinimą, e, kilo klausimas, kaip dažnai jis turėtų būti atliekamas, e, kokiais techniniais aspektais remiantis e, ir kaip galima atskirti, ar toje nuotraukoje yra matomas uh, žuvų. Spiečius ar e, tai yra naftos dėmė. Taigi, mm, būtent šios visus techninius aspektus reikia, reikia įsiaiškinti <clears throat> prieš mm, apsisprendžiant dėl skirmo papildomo finansavimo, kuris skiriasi nuo 195 iki 285 milijonų EPSOS veiklai. Turime pradėti nuo principinių dalykų. Taip. <clears throat> E, taigi, pirmiausiai e, turime kalbėti apie tai, kaip galima pasitelkus palidovus pagerinti e, ELPSAS veiklą ir po to kalbėti apie finansavimą. Ačiū, ar kas nors iš komisijos dar norėtų tarti žodį. A, panas Karamicius, prašau. E, Ačiū, pirmininkė. Norime padėti padėkoti pranešėjai ir visiems e, europarlamentarams už e, visus pasiūlytus pakeitimus, labai svarbi šio klausimu. Pirmininkė, tikrai jūs visuomet esate didžiausi sąjungininkai dėl visų jūrų saugos pasiūlymų ir dėl EMSOS e, kas dabar visą netiniai, pavyzdžiui, pakeista, mes pripažįstame tikrai labai vertingą EMSOS darbą, jos atsakomybės rytyje ir mes palaikome agentūrą, e, kad jį geriau kontroliuotų, geriau dirbtų ateityje, tai yra labai svarbu. Turiu pabrėžti, kad pasiūlymas buvo parengtas visiškai konsultuojantis su EMSA. Aišku, jūsų komitetas puikiai žino, kad bendrame finansinėme pakete agentūroms dėl visų mums žinomų priežasčių pinigai apkarpyti bendrai, finansinių institucijų, taigi tuose ribose turės agentūros ir veikti ateityje. Mes žinome, kad būtų galima padaryti daugiau, jeigu pinigų būtų daugiau, tačiau jų nėra, todėl tenka teikti pirmenybę kažkam. Tai nėra lengva padaryti. Kaip aš jau sakiau, mes parengėme pasiūlymą konsultuodamėsi su agentūra, paprašėme įvairių scenarijų analizės, sižvelgiant į visus finansinius suvaržymus, kuriuos nustatė mm, ES finansinės institucijos, teko priimti atitinkamus sprendimus ir mm, be to mm, teisėkuros institucijos ES priėmė sprendimus ir cituoju, kad reikia laikytis dabartinių finansinių perspektyvų ir sprendimų dėl daugiametės finansinės programos. Taigi tokie yra tie suvaržymai ir mes turime jų laikytis. Atvirai pasakysiu Jums, ko bijau, ko mes bijome. E, turime tam tikras užduotis, kurios yra priskirtos agentūrai. Rizika yra tokia, kad jeigu sakykime, kad, pasakysime, kad tokios yra lubos ir čia ne vien jūsų komitetas, bet parlamentas, biudžeto institucijos nusprendžia, kad, tarkim, 160 milijonų yra riba ir jeigu mes paskui pasakome 185 milijonų reikia, tai tada pasakome, kad iš kur tie 25 milijonai bus paimti iš tų papildomų milijonų, kurie yra numatyti papildomoms užduotims. Tai tiesiogiai įtakotų agentūros e, darbą, pavyzdžiui, inspekcijų vizitų, e, stebėsenos e, dėl es taisyklių gyvenimo, didesnio jūrų saugumo gyvenimo kitose srityse. Visos tas pagrindinės priežastys, kodėl buvo agentūra įkurta, uh, gali būti taip, kad galų gale nebus įgyvenintos, nepakaks pinigų, nes mes turėsime daugiau dirbti dėl taršos ir taip toliau. Jeigu bus pasakyta, kad tokios yra ribos ir jeigu pasakysite, kad reikia daugiau pinigų skirti tai užgirčiai, tada kitoms užduotims bus mažiau pinigų. Tai situacija yra labai sudėtinga. Mm, ką reikės tai agentūrai padaryti? Taip pat noriu pabrėžti, kad uh, Kai kurie klausimai susiję ir su taršos elementais, atsižvelgus į tas ribas, kuriuose turime dirbti, jeigu kažkiek daugiau bus laivams, kažkiek daugiau palidoviniai stebėsiniai perkelta, galbūt įtilpsime į tas ribas. Atvirai noriu pasakyti, kad aš būčiau tikrai norės gauti daugiau negu 190 milijonų agentūrai, bet, na, jeigu ta riba yra tokia nubriežta visoms agentūrams, na, aš suprantu, mm, biudžeto komitetas pasisako už padidinimą, bet mm, kita teisėkoros institucija priima sprendimus ir galų gale turėsim dėja dirbti su tais sprendimais ir visi turėsime kažkaip tai mm, rasti išeitį, reikės labai viską balansuoti, stengtis kažkaip dėl tai sudėlioti. Tie pasiūlymai, kurie pateikti, tie pakeitimai, kurie pasiūlyti, gali padidinti administracinę naštą agentūrai, reikėtų išvengti uh, Mm, tų dalykų, kurie gali sus, padidinti administracinę naštą agentūrai. Reikėtų sutelkti dėmesį į operatyvinį darbą. E, na, aišku, gali būti galbūt po keliarių metų daugmės finansinės programos peržiūra, galbūt tada bus galima nuspręsti, jeigu finansinė situacija ES pagerės, kad galbūt galima daugiau pinigų skirti kažkam tai, bet aš žinau, kad mm, ir jūs dauguma galvojate apie tai. Ponas Tayloras, e, kaip pranešės, galbūt mes ne visuomet sutinkame su jumis, bet iš principo tikrai, aišku, sutarėme, kad reikia daugiau pinigų. Klausimas tik tai, iš kur daugiau pinigų paimti. Ir aš tik tai baiminuosi, kad nepaimtumėm pinigų, kad neprarastumėm pinigų toje vietoje, kur yra agentūros pačios tos pagrindinės funkcijos, iš ko turi būti atliekamos. Uh, jeigu tie pinigai būtų perkelti kitur. Pirmininkė, aš tiesiog nori, noriu dar kartą pabrėžti, kad mes labai remiame jūsų idėjas, bet situacija yra nepaprastai sudėtinga, ką dabar daryti su tokiu biudžetu. Ir aš labai kreipčiausi į Jūs, gal galėtumėte ir su kitais komitetais padirbėti parlamente ir pabandyti kažkaip tai padidinti biudžetą konkrečiai toms užduotims, kad neprarastų, jeigu bus didinama tam, kam yra dabar ketinama padidinti pinigai, kad neprarastume paskui pinigų kitoms užduotims, kurios yra pagrindinės agentūros užduotis. Uh, yeah, just, uh, just Ačiū, panas Taylor. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Noriu padėkoti už diskusijas, man atrodo, jos buvo labai įdomios. Uh, Ir komisija, kai jos klausaisi, nesako, kad e, emsus yra prašoma kažko tai pernelyg brangaus už 185,5 milijonų eurų. E, komisija sako, kad na, yra dabar taupimo režimas taikomas, tai teks priimti kažkokius tai sprendimus, ką daryti. Uh, Tai reiškia, kad čia parlamento vaidmuo yra labai svarbus, kad um, iš tikrųjų mums reikia išanalizuoti, kaip yra tos paslaugos teikiamos, kiek jos yra finansuojamos ir po to demokratiškai mes turime nuspręsti, kaip mes norime sustiprinti EMSOS vaidmenis, kaip mes norime kokią atsakomybę priskirti jai. Dabar mums yra pasakoma, kad dėje nieko nebus įmanoma padaryti. Na, turime taupyti, biudžetas yra apkarpytas ir nieko negalėsime padaryti. Ta, tokia yra mintis. Pranešime yra tokios mintis, kad yra metodų, kaip būtų galima susigražinti dalį išlaidų, daugiau išlaidų iš trečiųjų šalių ir tikrai Mm, tuos variantus reikėtų mm, panalizuoti išsamiau valstybės analise. Gal verta iš tikrųjų pažiūrėti kai kurios susitarimus tarp EMSOS ir valstybių narių, e, gal būtų galima ten atrasti galimybę susigražinti dalį išlaidų. Man atrodo, reikia matyti platesnį vaizdą, e, kaip su ponios Meisner pranešimu štai tik ką matėme dėl, pavyzdžiui, jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančio valdymo. Uh, Visa tai yra platesnio vaizdo dalis. Mes negalime duoti rezultato čia, jeigu nebus EMSO stipresnis vaidmuo, išsamesnis vaidmuo numatytas. Tai man atrodo, tie 185 ar 190 milijonų, aišku, komitetas turės nuspręsti dėl to. Mes iš ryto jau pasakėme, Aš čia sugrįžtų prie balsavimo dėl biudžeto. Mes juk e, balsavome už tai, kad patvirtintumėm naują padidintą sumą EMSAI toje biudžeto eilutėje. Pone Leifridui, aš pasakyčiau, kad eina kalba ne apie tai, jis jau išėjo, ne apie tai, ar mes e, turėtumėm e, duoti daugiau užduočių agentūroje, ne, nes tas sprendimas jau yra priimtas. Uh, Pana Kohličia, noriu pasakyti, mes pasiūlėme, aš pasiūliau šią naują sumą, paanalizavęs komisijos paskaičiavimus. Sakėte, kad per paslaugų efektyvumą sutaupysite pinigų, bet visiškai ignoruojame tokie elementai, pavyzdžiui, kaip infliacija. Tiesiog net iš vis ne, neatsižvelgiama į tokius elementus. Taip pat panalizavau ir pačios EMSOS analizę, kaip atrodys jos išlaidos e, dėl tų papildomų užduočių, kurių jį turės imtis. Ir tikrai čia nėra kažkas tai e, išpūsta, jeigu mes norime tų paslaugų, mes turime galvoti apie jų finansavimą ir pažiūrėjau į visas detalės ir dar padirbsiu su šešiliniais kitą savaitę. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau priminti kolegoms, kad balsuosime rugsėjo 17 dieną. Dabar pereis. Tuo baigiame e, komiteto posėdį. Koordinatoriai susitiks 15 min. po 11, bet tikiuosi dar su visais pasimatysime po pietų, kai išklausysime pristatymo apie ypatingai didelius sunkvežimius ir turizmo darbo grupės diskusijų. Dėkoju. Should Valvin still not be here at 11.50?